Pana Zalėška, pirmininkaučių šalies atstovas, prašau. Pirmininkaujantį Lenkiją mano, kad e, Europos apsaugos e, orderis civilinės teisės bylose yra labai svarbi priemonė, papildanti e, būdžiamosios apsaugos, apsaugos būdžiamosios bylose orderį ir mes esame pasirengę sudaryti tinkamas sąlygas sėkmingam tolesniam darbui ir aš tikiuosi, kad mūsų kolegos e, Danai gali e, tikėtis tos pačios paramos iš Europos parlamento šiame darbe kaip ir mes ir mes dėkojame už e, prašymo projektą. Tai yra tikrai kokybiškas dokumentas. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį kolegoms, pans Kirko pirmasis. Pone pirmininkė, pirmiausia norėčiau pasakyti, kad žinoma Labai palankiai vertinu šią iniciatyvą. Žvelgdamas taip pat iš Junktinės karalystės perspektyvos, nes um, mūsų šalies vyriausybė um, paskelbė kitantį šių metų vasario mėnesį prisijungti prie reglamento projekto įgyvendinimo sakydamas, kad teigiamai vertinu, galbūt tikiuosi, kad pranešėja neužpiks, jeigu iškelsiu keletą klausimų kaip teisininkas, ne tik kaip tiesiekuros institucijos atstovas. E, aš manau, kad mums reikėtų pasistengti sukonkretinti, patikslinti kai kurios aspektus, tai atlieptų tiek aukų e, interesams, e, tiek ir E, nusikaltelių arba tariamų nusikaltelių persekiojimų asmenų padėti pagerintų, siekiant užtikrinti deramą teisingumą jų atžvilgių. E, šiam klausimui turėtume teikti pirmenybę. Kaip pamenate, Europos apsaugos orderis e, turi ilgą kriminalinių nusižengimų ir kitokio pobūdžio nusižengimų sąrašą ir e, ta veika kai kuriuose valstybės narėse nebūtinai laikoma nusikalstama. Todėl ir e, prasideda tas, e, ta painiava tarp baudžiamosios ir civilinės teisės pranešėja teigia, kad ši priemonė bus taikoma tik tose šalise, kur apsaugos priemonės ir jų taikymą sprendimus dėl to priima civiliniai teismai taip yra e, ribojama taikymo apriptis. Aš man kyla klausimas, e, kaip reikia užtikrinti galimybę apsisaugoti nuo e, nužudimų, ar tai yra priskirtina civilinė ir baudžiamai teisė. Aš čia išvelgiu dvigubą grėsmę, kuomet E, asmenys gali būti, e, jiems būti taikomas baudžiamasis persiekėjimas dėl baudžiamo nusikaltimo ir po to dar kartą būtų galima susilaukti e, atitinkamos civilinės bylos už tą patį nusikaltimą būti nubaustam du kartus. Galbūt aš čia keliu nereikalingus klausimus, Ir manau, kad tokioms diskusijoms muzika tikrai suteikia labai tinkamą foną. Net ir skambučiai, kurie dabar čia skamba. Galbūt pirmininkė galėtumėte kokį nors sprendimą priimti, ar turėtų mūsų diskusijas muzika lydėti ar ne. Dabar e, grįsiu prie, tęsiu savo mintį, e, nevarginsiu jūsų toliau ir e, aš matau čia tą persipinimą ir turbūt kiti teisininkai, kurie yra salėje, manau, kad man turėtų pritarti, kuomet persipina civilinė ir baudžiamoji teisė, galima tikėtis labai nemalonių rezultatų. Galima pateikti pavyzdį apie tam e, e, <clears throat> tikrus principus susijusius su e, smurto naudojimu. E, e ir tos, tų smurtinių aktų e, vykdytojai, pavyzdžiui, asmenys, kurie kurie persekioja tam tikrus asmenis mm, ir e, gali netgi tam tikrą prasme būti laikomi aukomis tų asmenų, kuriuos jie persekioja. Taigi, e, aš manyčiau, kad e, šį pasiūlymą iš esmės reikėtų palaikyti, tačiau kitame etape pagėdaučiau daugiau aiškumo Mm, atskiriant e, baudžiamąją ir e, civilinę teisę vieną nuo kitos ir apibrėžiant e, galimus atvejus, kuomet šios dvi teisės rūšys tarpusavėje persipina, kad užkirstume kelią mm, dvigubam baudžiamajam ir civiliniam persekiojimui. Manau, kad e, teisininkai stengsis apginti pagrindinės savo klientų teisės tokiais atvejais, tačiau kai kuriuose valstybėse patvirtinus dabartinius pasiūlymus tai būtų sudėtinga. Iš esmės, pirmininkė, aš pritariu šiam e, pasiūlymui, tačiau turėtume mano minėtus klausimus ir aspektus išnagrinėti išsameu. Ačiū ponui Kirkopui, ponas Fos. Ačiū labai. Aš taip pat norėčiau pritarti šiam pasiūlymui. Jis ir vertintinas teigiamai, tačiau man kilo panašių minčių ir pasvarstymų kaip Timočiui Kirkopui. Ar reikėtų pamėginti e, užtikrinti takoskirtą tarp e, civilinės ir baudžiamosios teisės, atskirti atskiras teisinės sistemas. Taip pat man kilo klausimas, dėl e, e, pripažinimų skiriuose valstybės narėse e, abipusių pripažinimų. Ar jūsų nuomonė ta pripažinimo procedūra dėl atitinkamo pasiūlymo, pažiūrėjusio su vertimais, visais kita, kitais papildomais aspektais ne taptų sudėtingesnė. <clears throat> Galbūt būtų galima paprasčiau užtikrinti tą tarpusavio pripažinimą, taikyti apsaugos priemonės, priimant atitinkamą sprendimą aukštesniu Europos lygmeniu. Ar galima tikėtis tokių dalykų, norėjau paklausti, o antra vertus, kaip reikėtų elgtis tokiu atveju, jeigu vienos šalies teismas nustatytų mm, taikyti tam tikrą apsaugos priemonę, kitoje, kurią reiktų taikyti kitoje šalyje, tačiau e, jos teisinėje sistemoje tos priemonės taikymas nebūtų numatytas, kai būtų elgiamas su tokiu atveju. Ačiū. Ačiū, ponai Fos, ponai Grisbek dabar. Merci bien de me passer la parole. À mon tour de... Ačiū, kad suteikėte man žodį. Norėčiau padėkoti pranešiai už uh, jos įsamų pristatymą, kadangi tema yra pakankamai sudėtinga techninio pobūdžio, nors tikslai buvo pristatyti pakankamai aiškiai tas tarpusavio pripažinimo e, civilinėse bylose e, sistema turėtų būti bandoma įdėkti e, įgyvenime atitinkamos direktyvos nuostatas, siekiant organizuoti kasdieninę veiklą ir užtikrinti apsaugos priemonių taikymą viso ES teritorijoje. Galbūt mes, aišku, susidursime su tam tikrais sukumais, tačiau tikiuosi, kad juos įveiksime 75 europiečių e, tampa e, įvairių nusižengimų nusikaltimų aukomis Europoje ir manau, kad būtina apsaugoti jų teisės. Mm, aš tikiuosi pateikti savo pakeitimus iki uh, lapkričio 29 dienos, tačiau mm, tie pakeitimai susijęs su techniniais apsaugos aspektais, pavyzdžiui, vienodo mm, modelio e, sertifikato taikymą tam, kad e, atitinkamas e, procesas, mm, atitinkamas procedūros palengvėtų tarp apsaugos priemonės nustatančios ir vykdančios šalies struktūrų. Ehm, nu, tokį sertifikatą ir modelį įdėgus būtų galima labai palengventi procedūras. Aš tikiuosi, kad iki lapčio 29 turėsime galimybę dar dėl to susitarti. Ir aš džiaugiuosi tiek pranešėjas, tiek komisijos atstovės siekiu e, ieškoti bendrų sąlyčio taškų, suderinti atskiras teksto nuostatas ir numatyti uh, galimybės užtikrinti pakankamas garantijas ir e, e, sudarinti tarpusavį direktyvos ir e, reglamento nuostatas. Aš manau, kad mano frakcija iki nustatyto termino dar pateiks savo pasiūlymus dėl pakeitimų. Ačiū, <clears throat> grįšiu ir suteiksiu žodį pranešėjai, jeigu daugiau kolegų nenori kalbėti. Pone e, Romero Lopes, prašau. Ačiū pirmininkė. Ačiū visiems pasisakiusiems, ačiū taip pat ir komisijos bei tarybos atstovams už jų mintis. Labai džiaugiuosi ir ponios Krisbek bei ponų Fos ir Kirkhop pasisakymais. Tikrai labai sudėtinga tema, todėl džiaugiuosi kiekvienu pasiūlymu, kiekvienu pataisimu. Kuo daugiau bus pasiūlymų, tuo greičiau priartėsime prie mūsų tikslo. Teisus yra ponas Kirkhop sakydamas, kad egzistuoja tarpusavio santykiai ir jų konsteliacijos yra gana sudėtingos. Ta pati mes sakėme, kai kalbėjome apie atitinkamą apsaugos priemonių direktyvą. Vienose šalise tai yra baudžiamosios teisės objektai, kitose šalise tai civilinė teisė. Be to ir civilinė teisė taikoma kartais skirtingoms sritims skirtingose valstybėse narise. Uh, Galbūt per pakeitimų pasiūlymus būtų galima šiek tiek patobulinti atitinkamas teksto vietas. Aš manau, kad ponas Kirkhop ir pas, pateiks tokius pasiūlymus, kur galima būtų atsižvelgti į šios reiškinius. Vieningas požiūris ir vieninga pažyma, žinoma, būtų pats greičiausias, pats geriausiai, lengviausiai taikomas instrumentas. todėl aš atsižvelgsiu į tai, ką sakė ponas Fos apie vieningą instrumentą. Galbūt ir čia galima būtų dar šiek tiek sustiprinti tuos pakeitimų tekstus atitinkamose vietose. Taip pat ir ponios Grisbek išsakyti, išsakytos mintys yra labai reikšmingos. Dabar dėl kitų dalykų. Jeigu kažkoks persekiojantis kitą asmenį asmo turi psichologinių problemų. Vis tiek negalima žiūrėti į tai vienašališkai, juk tai yra atsargumo priemonė. Jeigu žmogus turi psichologinių problemų, tai tikriausiai jos bus pastebėtos tik tada, kai jau bus vėlu. Jeigu auka turi, pro, jeigu nusikaltėlis turi tokių problemų, tai juo labiau jis turėtų stengtis kuo toliau laikytis nuo potencialios aukos. Galbūt ir čia būtų galima atitink, pateikti atitinkamą pakeitimo pasiūlymą, tačiau aš manau, kad psichologinės problemos padėtį tik tai dar labiau apsunkina. Galbūt iš tikrųjų tekstą atitinkamoje vietoje reikėtų papildyti tokią pastabą. Dėl teisės komiteto pasiūlymo tais atvejais, kai kalbama apie nepilnamečius, kuriems reikia globėjo. Galbūt iš tikrųjų tas, man būtų labai džiugu, jeigu tekstas galėtų atsižvelgti ir į tokius atvejus ir būtų tikrai labai išsamus. Dėkoju, ponė Lopes, noriu Jums priminti, kad pateik, Pakeitimų teikimo terminas yra lakryčio 9 diena, 12 valanda. Na, o dabar septintasis mūsų darbo atverkės punktas dėl bendrovių viduje perkeliamų trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo sąlygos. Pranešėjas šiuo klausimu yra Salvatore Jakolino. Buvo pateikti keletą kompromisinių pas, keletas kompromisinių pasiūlymų. Šešėliniai pranešėjai dėl jų jau tarėsi. Jūs taip pat juos gavote, tačiau pirmiausia suteiksiu žodį ponui Jekolino. Jis pristatys kompromisus, o paskui paprašysiu Lenkijos pirmininkaujančią šalį pateikti savo nuomonę apie padėtį taryboje ir tarybos reakciją į teikiamus pakeitimų pasiūlymus. Na, o paskui, žinoma, galės kalbėti ir visi parlamentarai, kurie nori tą padaryti. Pone Jekolino, prašom. Bene, grazie Presidente. Rispetto al dossier eh, che oggi è in commento. Dėkoju, ponė pirmininkė. Incontri anche. Ačiū pirmininkė. Ir šiuo klausimu buvo kalbėta jau ne vieną kartą ir komitete, ir kituose susitikimuose buvo nekarta susitarta su, tartasi su šešėliniais pranešėjais. Na, o prieš keletą dienų Strasbūrė dar kartą buvom susitikę su šešėliniais pranešėjais aptarti kai kurių klausimų. Šešėliniai pranešėjai buvo susitikę dar ir kitomis aplinkybėmis, nes ne visi jų galėjo atvykti į Strasbūrą. Aš taip pat kalbėjau ir su užimtumo komiteto pirmininkė šiais klausimais. Žodžiu, padėtis yra tokia. Mes turim 21 pakeitimo pasiūlymą. Juos mums atsintė kolegos, siekdami, kad būtų sukurta kiek įmanoma vieningesnė platforma. Mes tarėmės su komisija, tarėmės ir su taryba, rengdami kompromisinius pasiūlymus. Ir svarstėme, kaip galima būtų rasti vieningą apibrėžimą pagal 50 straipsnį ir kad būtų galima suderinti mūsų nuomonę su užimtumo komiteto nuomonė dėl apibriešties, kas yra specialistai, kas yra vadovaujantieji darbuotojai, apie kuriuos iš esmės ir kalbama šiame dokumente. Kartais atvejais gali, kai kuriais atvejais galime pasiremti mėlynosios kortelės direktyvos apibrieštimis ir abejotinais atvejais, mes mėginome pasiremti kitais egzistuojančiais dokumentais. Manau, kad pavyko pasiekti neblogų kompromisų, tenkinančių visas šalis ir galinčių garantuoti laisvą darbuotojų judėjimą įmonių viduje, kai įmonių dalys ar skyriai yra trečiosiose šalyse ir iš jų yra perkeliami darbuotojai į Europos Sąjungą. Taigi kompromisai buvo rasti ir praktikantų, ir specialistų atvykimo atvejams reguliuoti. Taip pat buvo nutarta įtraukti ir atgrasomasis priemonės tiems, kurie ketina uh, E, įdarbinti asmenys blogesnėmis darbo sąlygomis, buvo stengiamas atsižvelgti ir į tų asmenų šeimininę padėtį ir galimybės atsivežti šeimas. Valstybė narė turėtų pasirūpinti ir šeimos narių užimtumu. Bet to šeimos narių atvykimas tai turėtų būti jau valstybės narės reglamentavimo klausimas, nes čia jau veikia subsidiarumo principas. Kai kalbam apie perkelimus įmonių viduje, Mes, manau, esame tikrai pasiekę neblogų kompromisų ir tikrai galime palengvinti trečiųjų šalių piliečių atvykimo sąlygas, tuo pačiu nesikiždami į valstybių narių vidaus reikalus. Ir tuo pačiu išvengdami ES piliečių diskriminacijos kai kalbam apie jų santykių su trečiųjų šalių piliečiais atitinkamose pozicijose. Kalbama ir apie atitinkamus atlyginimus ir trečiųjų ir valstybių narių piliečiams. Taigi Darbas prie šio dokumento buvo tikrai labai visapusiškas, sudėtingas ir jis dar nėra visiškai užbaigtas. Tikiuosi, kad artimiausių metų pavyks rasti vieningų sprendimų ir tais klausimais, dėl kurių dar nėra susitarta. Ir sausio 25 dieną, kai vyks orientacinis balsavimas kitame komitete, tikiuosi, kad mums pavyks pasiekti gero rezultato, kad valstybės narės galų gale gautų tą dokumentą, kuris nustatytų aiškias taisyklės ir konkurencijai. Ir mm, taip būtų teikiama konkreti nauda įmonėms, ypač dabartinėje situacijoje, kai gyvename krizės sąlygomis ir kai reikia tikrai lankščių taisyklių įdarbinant asmenis. Noriu padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie šio darbo, sekretariatui, šešėliniam pranešėjam, pirmininkiai, vicepirmininkams ir visiems, kurie dirbo kartu. Tuo ir baigsiu ir norėčiau paraginti visus dalyvauti diskusijoje, teikti savo pasiūlymus, kad kuo greičiau pasiektume nusistatyto tikslo. Dėkoju. Žodis pirmininkaujančios valstybės atstovų. Ponas Kėva, prašau. Pone Skėva. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pakomentuoti, kokia situacija yra suklošiusi taryboje. Kol kas vyko darbo grupės trys posėdžiai. Mes nagrinėjame šios klausimus ir vienas iš tų posėdžių vyksta dabar kaip tik, kaip vyksta. Kita savaitė vyks dar vienas posėdis dėl tos pačios direktyvos. Kai kurie klausimai turi būti aptarti pačiu aukščiausiu politiniu lygiu Praėjusį mėnesį buvo aptarti du klausimai, kai buvo susirinkęs strateginis komitetas dėl prieglopščio teikimo. Tai yra klausimas, kurį taip pat apima šitą direktyvą. Ir taip pat trumpalaikio judumo klausimai taip pat buvo nagrinėti. Dar vienas dalykas, kurį reikėtų paaiškinti. Ir e, kitą savaitę rinksis to paties komiteto nariai aptarti savokų savokų, kurias čia minėjo ir pranešėjas. Kad dėl tų trijų svarbiausių priemonių mums reikia šiek tiek daugiau aiškumo savokų paaiškinimų. Tai yra svarbiausia. Turime aptarti tas savokas, pasižiūrėti, kaip jos dera su GATS arba nuspręsti, ar mes laikysimės to kompromiso, kuris buvo patvirtintas dabar. Ir, kaip žinia, valstybės narės dėl to yra susiskaldžiusios. Kai dėl direktyvos apriepties. Neseniai valstybės narės, kai kurios pateikė siūlymus susijusius su žmonėmis, kuriems direktyva būtų netaikoma žmonėms, kurie netink, netitinka reikalavimų keliamų rezidentams. Nes jie, pavyzdžiui, gali būti netitinkantis, kaip jau sakėme, reikalavimų ir tam reikėtų numatyti naujas taisyklės. Tai būtų tai būtų susijęs su tais žmonėmis, kurie galėtų būti laikomi beveik įmonės viduje perkeliamais darbuotojais. Dabar turime dar aptarti trumpalaikio mobilumo klausimą. Matėme, kad didelė dauguma sako, kad jeigu kalbame apie mobilumą, kuris apima mažesnį nei trijų mėnesių laikotarpį, tai tuomet čia irgi reikia sudaryti papildomas galimybės darbuotojams e, perkeliampiams bendrovės viduje, kad jiem nereiktų e, atlikinėti labai sudėtingų administracinių formalumų. Taigi vyks dar, kaip sakiau, posėdžiai du artimiausių metų šio klausimu. Mes manome, kada renksime daugiau sustikimų su pranešėju šešėliniais pranešėjais ir tikiuosi, kad netrukus galėsime pateikti daugiau informacijos. Ačiū. Dabar žvelgiu į komisijos pusę. Pone Šmit, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjų ponui Jakolino už puikų bendradarbiavimą. Ir tai tikrai padeda šį klausimą nagrinėti detaliau ir jį spręsti direktyvoje numatyta daugelis dalykų bus modernizuoti ir bus galima geriau atsižvelgti įvairius aspektus. Kol kas siūlymai yra preliminarūs, bus teikiami pakeitimai, tačiau tie teikiami pakeitimai regis atitiks direktyvos svarbiausias skriptis. E, tikslas svarbiausia yra padidinti įmonių konkurencingumą ir uh, užtikrinti tinkamą darbuotojų perkelimą bendrovių viduje. Manau, kad mums taip pat svarbu būtų tos savokos, savokos, kurios būtų pakankamai lankščios, tačiau tuo pat metu pakankamai tikslios. Mes turime nepamiršti, kad perkeliami žmonės dažniausiai nėra labai kvalifikuoti. Ir mes turėtume to nepamiršti. Kalbant apie kompromisinius pakeitimus, Pavyzdžiui, komisija e, turi numačiusi ir ambicingesnių tikslų, pavyzdžiui, susijusių su šeimos susijungimu. Komisija siūlo taip pat e, taisyklės, kurie galėtų būti skai, e, taikomi komandiruotėms darbuotojams, pavyzdžiui, kaip įmonės viduje perkelmiams darbuotojams. Norėčiau dar pasakyti pastabą dėl diskusijų taryboje. Komisija norėtų, kad ši direktyva būtų tikrai ambicinga, toli siekianti, gaila ir dėl pačios direktyvos apriepties, nes tai, kas nepatenka į direktyvos apriepties rytį, aišku, gali būti sprendžiama kitaip, tačiau kita vertus, mes nenorėtume, kad būtų sukurtos kažkokios paralelios schemos ar struktūros, kad atsirastų pernelyg daug kriterijų, uh, Ir mes norėtume, kad direktyva atsižvelgtų jau egzistuojančias nacionalinės schemas. Tai yra irgi tas tikslas, kurį mes keliame. Norėtume, kad šioje srityje atsirastų daugiau harmonizavimo. Norėtume, kad mobilumo sąlygos būtų gerinamos. Tai būtų šios direktyvos viena iš svarbesnių pridėtinių verčių. Direktyvos tikslas yra atitikti nudienos reikalavimus ir nesilpninti įmonių konkurencingumo. Ačiū. Ačiū ponė Šmit, sako pirmininkė. O dabar pradėsime diskusiją. Pirmiausia, norėčiau suteikti žodį ponė Jakonsari. Ji yra pranešėja šio klausimo užimtumo komitete. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, kalbėsiu savo kalbą, kadangi matau, kad vertėjai yra pasiruošę mus pagelbėti. Turime tikrai sudėtingą teisės aktą. Lybė ir užimtumo komitetai sutarė šiuo klausimu. Mes šiuo, šiais klausimais plačiai diskutavome. E, iš esmės tai yra pozityvus dokumentas, jis atitinka ES 2020 strategijos tikslus ir tikslas viso to yra pritraukti iš trečiųjų šalių kvalifikuotų žmonės į Europos Sąjungą. Regis visa tai yra susiję su mobilumo gerinimu ir tai yra pozityvu, tačiau problemų tebelieka. Ir pagrindinė problema, mano supratimu, yra štai kokia. Turime tiek įvairių būdų skatinti mobilumui žmonių atvykimų iš trečiųjų šalių, kad e, nežinau, kaip turėtų elgtis įmonės žmogiškų išteklių skyrius. Jis turėtų susipažinti su direktyvos įvairiausiais punktais ir papunkčiais ir visa, visas, visos tos procedūros, kurių yra daug, kaip sakiau, ir tos priemonės yra pernelyg daug komplikuotos. Mes norėtume rasti kompromisą. Svarbiausia, kad būtų, kad nebūtų sukurta naujų kelių samdyti žmonėms apeinant tas priemonės, kurios jau veikia, kurios egzistuoja. Svarbu, kad nebūtų dempinguojamos socialinės teisės ir kad nebūtų taikoma pernelyg didelių griežtų apribojimų. Kompromisas nėra toli, nes e, kaip jau su jo komitete diskutavome šiuo klausimu, tačiau dėl tų neišspręstų dalykų dar turime diskutuoti. Pavyzdžiui, statybų sektorius yra probleminis, nes mes žinome, kad, kad statybų sektoriuje e, dirbti atvyko daug žmonių iš trečiųjų šalių. Ir matėme, kad e, šios sektoriaus atstovai yra vieningi. Jis yra siūloma, kad, pavyzdžiui, statybų sektoriui ši direktyva nebūtų taikoma, nes jis sukurtų daugiau problemų negu išspręstų. Mano mintis yra tokia, statybų sektorius turėtų būti, turėtų nepatekti į direktyvos taikymus rytį. Kita vertus, ta mintis gal nėra tokia ir geniali, kadangi nėra gerai priimti direktyvą ir iš karto nuspręsti, kam jos netaikysi, kokiems sektoriams netaikysi. Žodžiu, tai yra tie klausimai, prie kurių dar turime diskutuoti ir tas kompromisas yra beveik pasiektas. Svarbu yra štai kas. Ir užimtimo komitete dėl to vyrauja platus sutarimas. Šios direktyvos svarbiausias tikslas turėtų būti vienodas traktavimas, vienodo traktavimo užtikrinimas. Kitaip tariant, ką tai reiškia turėtume išsiaiškinti. Žmonės turėtų gauti toje pačioje šalyje tą patį atlyginimą už tą patį darbą. Štai kas yra vienodas žmonių traktavimas. Aš įsivaizduoju, kad čia problemų gali būti, tai kai kas sako, kad, pavyzdžiui, gali kilti problemų dėl socialinio saugumo sistemų, dėl pensijų ir taip toliau ir panašiai. Tai nėra labai paprasta. Bet manau, kad turime likti pakankamai ambicingi, kad galėtume visoms direktyvoms pritaikyti tą pačią filosofiją. Nes čia užtikrintume tolygų žmonių traktavimą ir užtikrintume tolygų ES teisės taisyklių taikymą visiems. Su šešėliniais pranešėjais ir kitais dar diskutuosime dėl savokų ir šioje direktyvoje ir dėl šios direktyvos dėrėjimo su kitomis direktyvomis. Turėsime dar apsitarti dėl to. Ir taip pat turime apsitarti dėl to, kaip ši, diskutuoti dėl to, kaip ši direktyva dera su leidimu gyventi direktyva. Taip pat turime aptarti ir dvišalius susitarimus tarp ES ir trečiųjų šalių. Koks tų susitarimų vaidmuo? Kas turėtų būti laikomas svarbesniu, viršesniu laikomasi principo, kad ES teisė yra viršesnė už atskirus susitarimus. Turime neužmiršti to, kad primami teisės aktai turi būti labai aiškus, labai nuoseklus, visiems puikiai suvokiami. Ir čia, manau, komisija turėtų suvaidinti jai tenkantį vaidmenį nes ji turėtų dar kartą pademonstruoti, koks yra santykis tarp dvišalių susitarimų ir ES teisės aktų. Tai štai, paminėjau keletą problemų, tačiau bendrai kalbant, ši direktyva yra neblogas dalykas. Tai padės užtikrinti geresnį įmonių konkurencingumą, o tai yra mūsų strateginis tikslas, kaip yra minima ES dokumentuose. Ačiū. Dėkoju, šeši kolegos yra kalbėtojų sąraše. Ponas Kirko, ponė Blinkevičiūtė, ponė Vikstrom, potis Argentinį, ponas Bronks ir Ernst. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Kirkopui. Prašau. Also... Pirmininkė, pirmiausiai norėčiau pasveikinti poną Jokolino ir už pasirinktą konstruktyvų požiūrį. Pritariu jo pasiūlymams, didžiai jų daliai. Manau, kad e, labai svarbu pasirinkti tinkamą požiūrį ir pasistengti padėti verslui rasti tinkamų darbuotojų. tai būtų naudinga tiek verslo struktūroms, tiek ir visai ES ekonomikai. Ir e, <clears throat> kyla klausimas dėl atitinkamų laikotarpių ir profesinės kvalifikacijos reikalavimų bei darbo patirties reikalavimų. Noriu pasakyti, kad profesinė kvalifikacija mūsų nuomonė yra labai svarbi ir turėtume skatinti žmonės gerinti savo profesinę kvalifikaciją kvalifikacija ypatingai naujųjų technologijų srityje. E, šiuo metu turime daug e, gabių žmonių, jaunų gabių žmonių dirbančių e, informacinių technologijų, mokslinio technologijų srityje, kurie tiktų šioms reikmėms, tačiau Manau, kad e, numatomi laikotarpiai ir apribojimai susijęs su laikotarpiu čia nelabai būtų naudingi. Galbūt įmonės pačios galėtų apsispręsti ir turėtume palikti jiems tokią galimybę apsispręsti, koks darbuotojas e, atitinkamai įmonė yra tinkamesnis. E, Ir aš pats e, dirbdamas versle atitinkamai įsitikinau, kad e, tam tikri kriterijai nustatyti bendri nebūtinai padeda atrinkti geriausius kandidatus, todėl mes turėtume skatinti e, jaunus žmonės, ypač technologijų srityje, imtis daugiau iniciatyvos ir daugiau pasinaudoti jų potencialu, taigi čia reikėtų tuos aspektus pasvarstyti išsameu, šiaip sveikinu ponai Kolinę. Ačiū, ponė Blinkevičiūtė dabar. Aš iš tiesų pirmiausia noriu padėkoti ponui Jakolino, mes tikrai ne pirmą kartą gražiai bendradarbiaujam ir buvo ne vienas susitikimas e, dėl, e, dėl šio pranešimo ir tikrai galiu pasakyti, kad mes radom nemažai bendrų kompromisų ir sutarimų. Uh, ir tikiuosi, kad e, jiem bus pritarta ir mūsų komitete. Tačiau e, noriu atkreipti dėmesį dar į kai kuriuos momentus, kur galbūt dar būtų galima paieškoti tam tikro sutarimo, nors žinau, kad mes ir Strasbūrė praeitą savaitę diskutavom, tai pirmiausia dėl 19 e, kompromisinio pakeitimo, dėl šeimos narių galimybių patekti į darbo rinką. Teikiau pakeitimą, kad perkelto darbuotojo šeimos nariai, o tai paprastai būna moteris, joms, kad nebūtų sudaromos e, kliūtis versti samdomą veiklą ar savarankišką veiklą. Tai yra, kad perkeltojo darbuotojų šeimos nariams taip pat būtų suteiktos galimybės tiesiogiai patekti į darbo rinką. Na, dėja, e, panojo Kolino pateiktam kompromisiniai pakeitime nurodyta šiek tiek kitaip, e, kad pačios valstybės narės turėtų nuspręsti, kokios sąlygos būtų taikomos šeimos nariams dėl įsidarbinimo. Bet ar netrodo, kad tai sudaro tam tikrą na, prielaidą, kad gali atsirasti kliūtis ir įvairovė ir galbūt vienos šalis leis dirbti šeimos nariam, kitos šalis neleis, sudarys tam tikras papildomas sąlygas ir tai yra visiškai nesuprantama, kodėl negalima, na, atvykai, turi galimybę atvykti kartu su šeima ir dirbi kaip normalus to šalies e, gyventojas. E, na, tikiuosi, kad gal dar mums ir pavyks, ką nors čia sutarti ir pakeisti. Iš tikrųjų pritariu kompromisiniam pakeitimui dėl šeimos narių susijungimo per tą patį laikotarpį buvo kitoks siūlymas pradžioj komisijos, kad iš tikrųjų na, labai tą sveikinu, kad e, jeigu e, perkeltas asmuo atvyksta ir jam leidžiama dirbti, vadinasi ir jo šeimos nariai turi teisę kartu atvykto, nelaukti po kažkurio tai laikotarpio, taip mes atrodo, kad darysim tik blogiau ir ardysim tokiu būdu e, šeimas. Dabar dar vieną noriu atkreipti dėmesį dėl perkelimo darbuotojų judėjimo ES valstybėse narėse. E, iš tikrųjų, ne visai galbūt aišku yra, kokią sistemą mes taikysim tolimesniam perkelimui į kitą valstybę. Pavyzdžiui, atvyksta darbuotojas į vieną valstybę ES, po to jūs perkeliamas į e, kitą valstybę narę. E, ir noriu pabrėžti, kad labai svarbu užtikrinti, jog perkeltiem darbuotojim judant ES būtų taikomas priimančios valstybės principas ir vienodas e, požiūris bei užtikrinamos vienodos teisės jų darbo vietoje. Bet to tiem darbuotojim turi būti aiškiai nurodomos ir darbo sąlygos, ir jų darbo užmokestis. Na, iš tiesų jau kalbėjo ir, ir, ir pranešėjas, ir, ir kiti kalbėtojai apie tai, ir, ir, ir komisijos atstovai, ir tarybos atstovė, kad labai svarbu a, turėti bendrus apibrėžimus, definicijas tokias, kur visiems būtų suprantamos ir ne per daug lankščios, ir ne per daug suvaržančios, o svarbiausia, kad būtų aiškios. Kad visi paėmę dokumentą mūsų priimta tikrai žinotų, uh, kas tai yra tas perkeliamas darbuotojas vadovas, kas specialistas, kas stažuotojas ir kad nekiltų absoliučiai jokių dviprasmybių. Buvo pateikti tam tikri pakeitimai, aš tikrai čia dėkoju pranešėjo Jekolino, kad jis iš tikrųjų tuos priėmė ir pateikė kompromisinius mm, mm, pakeitimus, mano siūlymų visai priimtinus dėl definicijų, dėl, dėl apibrėžimų. Ir taigi galiausia, pažiūrėjau, kompromisiniam pakeitime turime darbuotojo stažuotojo apibrėžimą, ir kuriame svarbiausia įtvirtinti, kad iš tikrųjų tik žmonės pasirengę eiti labai konkrečias vadovaujamas pareigas galėtų būti perkelti kaip aukštą įsilavinimą turintis e, stažuotojai ir kad jie dirbtų pagal darbo sutartį ir gautų atlyginimą. Tai šitai viskas yra kompromisiniam pakeitimui ir tam pritariu. E, a, dėl darbuotojų darbo patirties bendrovė iki jų perkelimo į ES šalį E, iš, tikus, iš tikrųjų matyt, kad reikėtų sutikti su kompromisiniu pakeitimu dėl 9 mėnesių. Galima, aišku, ginčytis, ar tai būtų 12 mėnesių, ar 9, ar 6, buvo įvairūs variantai. E, tačiau e, plačiau padiskutavus, iš tikrųjų labai svarbu, kad tai būtų ištisai, kaip pranešėjas pateikė, kad būtų uh, ištisai tie devyni mėnesiai darbo, tai matosi, kad ta patirtis yra, nes kam tada perkelti darbuotoją, kuris be galo reikalingas, jeigu jis neturi jokios patirties tam darbui. Va, tai, tai čia irgi geri dalykai. Na, e, taigi galvoju, kad dar truputėlį padirbėjus tikrai būtų, būt, būtų galima turėti visai neblogą dokumentą. Tačiau, kaip ir e, e, sakė e, Liza Jekonsari, dėl statybų sektoriaus E, tikrai yra užregistruotas ir pakei, mūsų pakeitimas dėl statybų sektoriaus išėmimo iš šitos direktyvos. Pakeitimuose pranešėjas to nepa, nepateikė, bet o vis dėlto gal, e, gal reikėtų apsispręsti ir ko gero nesujaukti taip esančios praktikos, kad nebežinosim, kaip, kokius teisės aktus taikom ir kaip čia šiuo atveju elgtis. Tai būtų svarbiausia mums. Tai tiek ir, ir, ir, ir tikrai manau, kad dar padirbėjus turėsim visiškai neblogą dokumentą. Ačiū. Thank you, Mrs. Blinkevičiūtė. Now Mrs. Wikström. Dėkoju, ponė Wikstrom. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat reiškiu ko šilčiausią padėką mūsų kolegai Salvatorijai Jekolino. Jis atliko puikų darbą šiuo klausimu. Globilėjame pasaulyje reikia vis daugiau judumo, mobilumo ir lankstumo. Žmonės turi turėti galimybę važiuoti, gyventi, dirbti, mylėti, kurtis, gyventi nebūtinai savo šalyje, bet ir kitur. Mes turime sudaryti tam sąlygas ir turime atsižvelgti į įmonių e, interesus, o tos įmonės, kaip žinia, kūrėsi ir už nacionalinių sienų dažnai. Turime nepritaikyti labai griežtų nuostatų, kurios e, būtų pernelyg ribojančios. Turime leisti taip pat ir e, galimybė suteiktai, kad galėtų susijungti šeima, kad galėtų perkeltų darbuotojų šeima atvykti į šalį ir ten galėtų kurtis ir gyventi. Sveikinu ES lygmenių šių taisyklių harmonizavimą. Džiaugiamės, kad stengiamasi prinkti suprantamą paketą susijusi su legalia migracija. Ponas Jekolina laikėsi labai pozityvaus požiūrio ir aš manau, kad yra būtina stiprinti inovacijas ir kurti geresnį gyvenimą Europoje. Mes dabar pergyvename finansinę krizę, bet privalu žvelgti toliau, o tam svarbu turėti ES ateities viziją. Ir turime pasinaudoti visomis įmanomomis priemonėmis, tokiamis, kad, kaip pavyzdžiui, ir darbuotojų perkelimu, tam, kad būtų galima sukurti tą geresnį gyvenimą Europoje. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū poniai Vikstrom, ponės Argentinį, prašau. Thank you, Chair. Um, my appreciation. Dėkoju, ponė pirmininkė. Vertinu labai pono Jekolino atliktą darbą. Jis puikiai patirbėjo su siekdamas kom, kompromiso. Ir manau, kad tas kompromisas mūsų, mūsų daugelį tenkina. Ir man tinka daugelis iš tų kompromisų. Turiu tik vieną kitą komentarą, kurį čia norėčiau pateikti. Aš ir anksčiau sakiau, jog esminis dalykas yra numatyti sankcijas darbdaviams. Kam? Ogi tam, kad būtų galima užtikrinti e, taisyklių laikymasi, kad būtų užtikrinta legali migracija. Nes e, visi turi puikiai žinoti, ką įstatymas leidžia daryti vieniems ar kitiems ir ką jis draudžia. Turime kalbėti apie sankcijas darbuotojams, e, darbdaviams, atsiprašau, ir kad darbuotojai jaustųsi apsaugoti. Turime užtikrinti, kad schema tinkamai veiktų, o tam turime palaikyti santykius su darbdaviais pozityviai, tačiau turim neužmiršti, kad sankcijos taip pat turi būti numatytos. Mes pateikėme savo pasavas dėl sankcijų. Jos yra tinkamai išdėstytos čia ir surašytos. 15 pakeitime jos yra išdėstytos ir čia norėčiau pridurti dar vieną tokį pageidavimą. Mes valstybėms narėms paliekame galimybę taikyti sankcijas ar netaikyti sankcijų darbdaviams. Mes taip pat turėtume taip pat paprašyti, kad valstybės užtikrintų, kad bus atliekami nuolatiniai įmonių patikrinimai iš to klausimų, kad bus atliekama įmonių, e, kad bus atliekamas įmonių stebėjimas. Tai yra iš tikrųjų labai svarbu, siekiant išsiaiškinti, ar darbdaviai dirba e, remdami ES nusatytas taisyklės ir siekiant užtikrinti, kad visose šalise perkeltieji darbuotojai bus traktuojami vienodai. 21. kompromisas. Ten yra minimi dalykai susijęs su kai kuriomis šalimis. Ir su privalumais, kuriuos galima būtų gauti vienose ar kitose šalise, o kitose ne. Kalbant apie migraciją, tai yra labai svarbus dalykas. Svarbu, kad dėl darbuotojų perkelimo vietiniai darbuotojai neprarastų darbo vietų. Mes žinome, kad darbuotojams tenka judėti iš vienos šalies į kitą ir šiuo atveju kalbame apie trečių šalių piliečius atvykimą į Europos Sąjungą. Mes, mūsų frakcija, tai yra žalieji, mano, kad neturėtų trečiųjų šalių piliečių atvykimas į ES pakenkti uh, tiems, kurie kurie yra ES piliečiai ir dirba įmonėje. Jie neturėtų prarasti darbo vietų dėl to. Dėl antrojo pakeitimo turiu klausimą. Čia yra įtraukti nauji dalykai susiję su kapitalu ir su akcijomis. Čia man yra nauji dalykai. Norėčiau išsiaiškinti, kodėl tos pakeitimas čia atsirado, nes aš nematau jokio politinio pagrindo tam. Na ir mano paskutinis komentaras būtų toks, aš norėčiau išgirsti komisijos nuomonę dėl priimamos menų skaičiaus, kiek tų žmonių galėtų priimti būti ES remiantis perkeliamų darbuotojų atvykimų taisyklėmis. Ačiū, ponas Bronks. Uh, criti Kapitalizmo uh, kritikai piešia um, uh, tokių um, darbuotojų uh, karikatūras laikydami juos gamybos priemonėmis, o ne žmogomis, <laughs> žmonėmis, kalbant apie įmonių viduje perkeliamus darbuotojus, tai dar labiau tos karikatūros yra išryškinamos. Aš noriu priminti, kad žmonės yra ne vien tik tai žmogiškai ištekliai, bet ir gyvos būtybės, tie vadinamieji ICTs, aš jau pradedu šį terminą vartoti. Jie e, dirba turėdami laikinas darbo e, sutartis e, ir E, jeigu jų šeimų nariams bus suteikiama galimybė įsidarbinti priimančioje šalyje, tai reiks jau, reiks jau nelaikiną darbą, o ilgalaikį įsikūrimą. Ir tai bus e, nereglamentuojamos e, migracijos atvejais, nes žmonės atvykdami į Europą mielai ten ir pasilieka globalios kompanijos šiuo metu mums diktuoja įstatymus, kuriuos mes turime e, patvirtinti tam, kad palengvintume migraciją apeinant įprastą kontrolės e, procedūrą. Šiame dokumente kalbama apie migracijos priežastis, o e, tai yra reikalinga verslui ir žmonės tampa verslo priemonė. Paradoksalu, E, tačiau tai, ką e, Marksas e, bandė išgyvendinti, globalistai ir verslo struktūros veikiančios pasauliniu mastu bando įgyvendinti. Manau, kad mums dėl to kyla labai didelių susirūpinimų, tačiau dėl globalistų reikalavimo turime savo susirūpinimą apie galimas grėsmės nustumti į šalį. Ir uh, turime e, atsižvelgti į kitus poreikius, o ne į tuos, kurios, kurios juntame mūsų rinkimo apygardose. <laughs> Pone. Pone Ernst, na, dėl Markso nesirūpinkite, o dabar keletas pastabų. Noriu pasitikslinti. Mes norime supaprastinti darbuotojų perkelimą įmonės viduje. Mes norime padaryti šį perkelimą patraukliu, tai susijęs su lygiomis teisėmis, su konkurencingumu ir norime pasiūlyti realistinį, praktiškai gerai pritaikomą dokumentą. Tokia buvo pagrindinė šio e, dokumento mintis ir jos nereikia išleisti iš akių. Ir būtent į tai reikia atsižvelgti, kai tikrinama įvairius pasiūlymus, ar jie yra prasmingi ar ne. Norėčiau padėkoti pranešėjai už jo darbą, už puikias diskusijas, kuriuose dalyvavau ir už tai, kad buvo atsižvelgta į daug labai svarbių punktų. Ir tie punktai dabar jau yra dokumente nėra jokios abejonės, kad kiekvienas neras tame dokumente to, ko tikėjosi ir tikriausiai nebus visuomet tokių apibrieščių, kurios tiktų visiems. Bet matau, kad yra daug patobulinimų. Bet ne visais jais džiaugiuosi. Kai kur yra nelogiškų formuluočių ir nelogiškų minčių. Ir pavyzdžiui, man neatrodo, kodėl sutart... neatrodo prasmingas nustatyti sutarties terminą vieneri metai taip netitinka praktikos. Aš žiūriu į savo šalį ir manau, kad mums dėl to kils problem, problemų. Bus sunku įgyvendinti šią nuostatą. Kitas dalykas. Daugybė visokių kliučių, penki metai, devyni mėnesiai, dar visokie terminai nuolat yra taikomi kažkokie apribojimai ir kiekvienas iš jų man netrodo prasmingas. Aštuntas pakeitimas, trys G ir B punktai. Čia kalbama apie mokslus, atitinkamas išsilavinimas yra gerai, bet kodėl tie penki metai? Ten kalbama apie penkis metus. Iš kur atsiranda tas terminas penki metai? Kitas dalykas, dėl, to, dėl tos praktikos dabar tai yra devyni mėnesiai nustatytas laikotarpis, patirties įgymo laikotarpis, gerai, tai yra kompromisas, nors aš nema, nemanau, kad tokie pribojimai apskritai yra prasmingi. Sankcijos ir inspekcijos ar tikrinimai yra gerai, mes manome, kad tai prasminga ir kolegis Sansargentinį jau pasakė, kad e, tikrinimai turėtų būti privalomi. Uh, Manau, kad idėja tikrai gera, ji mm, yra ir įtraukta į dokumentą, bet aš norėčiau tą dar labiau sustiprinti. Lygios teisės. Lygios teisės, mes visuomet apie tai kalbėjome, kad tų, tų lygių teisų turi būti daugiau. Teisės turi būti sulygintos ir darbo sąlygų, ir darbo užmokesčio atžvilgių. Ir mes pateikėme atitinkamų pasiūlymų. Pone Blinkevičiūtė ir pone Sargentinė Mes kartu su jomis mėginome pateikti tokį bendrą pasiūlymą dėl 16 ir 15 5a straipsnių. Aš suprantu, kad gal šiek tiek vėlokai mes pateikėme savo pasiūlymus, tačiau mūsų formuluotės yra tikrai aiškesnės. Tai susijęs su lygiomis teisėmis darbo vietoje. Manau, kad e, sąlygos turi būti tokios, kokios yra nustatytos kiekvienoje šalyje tokio pobūdžio darbuotojams tarifinėmis sutartimis ar kolektyvinėmis sutartimis. Toliau, šeimų susijungimas ir šeimų atvykimas. Labai gerai, kad nustatytas vienodas e, dokumentų e, peržiūrėjim, dokumentų tikrinimo laikotarpis. Mums tai tinka, tačiau vertėtų pagalvoti ir apie tokį dalyką. Ar tikrai uh, mes pakankamai laisvai žiūrime į šeimos sujungimą. Mes norime paskatinti darbuotojų perkelimą įmonių viduje. Todėl šeimų sujungimui reikia lankstesnių taisyklių, jomis reikia galėti pasinaudoti. Uh, juk mes kalbam apie konkurencijos e, gerinimą. Tai reikia suteikti tiems žmonėms, kurie atvyksta į valstybės narės, pakankamą motivaciją atvykti į jas. Ir aš manau, kad šeimų sujungimas turėtų tikrai vykti pagal dar lankstesnės e, taisyklės. Sankcijos įmonėms manau, kad gerai pavyko suformuluoti šį straipsnį, sveikinu su tuo. Na, tai tiek norėčiau pasakyti pastabų. Ačiū. Dėkojame poniai Ernst. Na, o prieš suteikdama žodį pranešėjui norėčiau paprašyti komisijos, kad atsakytų į ponios Jekonsarį užduotą klausimą. Prašau. Much, um... Ačiū, ponė pirmininkė. Vakar jau kalbėdama užimtumo komitete minėjau, kad uh, komisija nesiūlė e, svarstyti e, taikomųjų teisės aktų socialinės apsaugos srityje. Ta galima užtikrinti dvišaliai susitarimais, kuriuose būtų numatomos socialinės apsaugos draudimo e, nuostatų taikymas kilmės šalies draudimo ir socialinės apsaugos nuostatų taikymas. Šiuo pasiūlymu siekiama, kad dvi šaliai susitarimai galėtų būti taikomi tik tai jeigu juose yra numatomos geresnės sąlygos. Taip, suprantu šią mintį, ji yra pakankamai įdomi, verta dėmesio, reikėtų ją e, išsameu įvertinti ir panalizuoti, nors komisijos pasiūlyme e, ji ir neatsispindi dėl e, apimčių valstybės narės e, pačios gali nuspręsti, kiek trečiųjų šalių piliečių įsileisti į savo valstybės, priimdamos atitinkamus sprendimus, e, jos turi laikytis tarptautinių prekybos susitarimų nuostatus. Taip pat Dėl profesinės patirties buvo iškeltas klausimas. Mes e, kompromisiniuose pakeitimuose atkreipėme dėmesį į tai, kad e, siūloma taikyti penkių metų profesinės patirties reikalavimą, o šis reikalavimas būtų nenaudingas jauniems žmonėms ypatingai informacinių technologijų srityje. Galbūt e, šiai sričiai galėtume numatyti kokią nors išimtį arba bent jau ieškoti kitokios galimybės. Ačiū ponė Šmit, dabar suteiksiu žodį mūsų pranešėjui ponui Jekolinį. Ačiū pirmininkė. Išklausiau visų jūsų nuomonių. Ponios Blinkevičiūtės, Vikstrijoms, Argentinijai, Brons ir visų kitų kolegų uh, nuomonės tikrai labai vertingos. Visi jie jau prisidėjo prie šio dokumento rengimo ir manau, kad dokumentas tikrai tapo geresnis dėl to. Tai yra tos jūsų mintis, žinoma, yra vėlgi naujos idėjos, nauji impulsai, iš dalies galima būtų jų tai atsižvelgti. Dabar dėl statybų sektoriaus neįtraukimo į direktyvą. Direktyva buvo pradžioje numatyta kuo platesniam sektorių ratui, kiek įmanoma daugiau ji turėjo apimti. Bet aš taip pat buvau susitikęs su darbdaviais, ir e, pozicijos nuomonės e, šiuo klausimu labai skiriasi. Mano paties nuomonė pri, būtų pritarti nuostatai neįtraukti statybų sektoriaus į direktyvą vis dėlto mes siekiame labai plačiai apimančios direktyvos, todėl iš anksto nusistatyti, kad būtent statybų sektorius nebus įtrauktas į ją, būtų galbūt šiek tiek ir per daug siauras požiūris. Kitas dalykas - tai migracijos rautų mm, reguliavimas, kuris taip pat buvo minėtas. Aš jau esu sakęs, esu kalbėjęs apie tai kitur. Uh, Na, atsižvelgiant į tai, kas jau buvo išdiskutuota, vėlgi galiu pasakyti, kad asmeniškai man tas statybų sektoriaus išbraukimas netrodo labai prasmingas, bet e, galbūt reikėtų ieškoti dar čia kokio nors, e, kokio nors kitų formuluočių, kad kaip būtų suvienodintos sąlygos ir panašiai. Socialiniai dalykai taip pat buvo minimi, Mes neminime jokių dvišalių susitarimų šioje direktyvoje. Nes mūsų tikslas yra harmonizuoti, suteikti bendrą taisyklių pagrindą, nustatyti bendras normas, kurios būtų taikomos visur vienodai. Ypač norėtume pritraukti šiuo dokumentu jaunus žmonės dalyvauti mūsų darbo rinkoje, suteikti jiems labai, konkretų, labai konkrečias užimtumo galimybės ir reikia taip pat duoti įmonėms aiškiai suprantamą darbo pagrindą, kad jūs, auktų jų pasitikėjimas tokiomis galimybėmis. Komisija čia pateikia tokį pasiūlymą. Čia kalbama apie vis dėlto jaunus žmonės, kuriems suteikiama galimybė patekti į darbo rinką ir įgyti profesinės patirties. Jau buvo minėta, kad reikia palengvinti ir šeimų susijungimą bei suteikti galimybės sutuoktiniams atvykti į šalį. Šiuo klausimu taip pat labai ilgai esame diskutavę ir čia reikėtų pasistengti, kad išvengtume atvirkštinės diskriminacijos, jeigu koks nors darbuotojas vyksta iš Prancūzijos į Daniją ar kur nors. Tai mes e, nenustatome atitinkamų taisyklių tokių darbuotojų šeimų nariams ir nenustatome privalomų reikalavimų įdarbinti ir žmoną arba atitinkamai vyrą kitoje šalyje, kodėl tuo met turėtume taikyti tokius reikalavimus trečiųjų šalių piliečiams, man atrodo, tai būtų neteisinga diskriminacija mūsų piliečių atžvilgių. Kitas dalykas žinoma, šeimų susijungimo palengvinimas galbūt palengvintų imigracijos tą srautą arba tiksliau palengvintų įsidarbinimą ir, ir suteiktų daugiau patrauklumo tokiem pasiūlymam. Na, aš manau, kad e, reikėtų stengtis sukurti kuo lankstesnį šeimų sujungimo instrumentą ir apskritai e, trečiųjų piliečių įdarbinimo instrumentą. Atsižvelgiant į tai, kad dabar yra krizė, reikia kuo mažiau restriktyvinių priemonių, kuo lankstesnio, kuo paprastesnio instrumento, kad paskatintume jaunų kvalifikuotų darbo jėgų atvykimą Ponios Argentinį kalbėjo apie kvalifikacijas, tai taip pat yra pakankamai kebli tema ir jau seniai ji mums rūpi, kai kurių pakeitimų mes jau ėmėmės po to, kai jūs pasiūlėte kai ką pakeisti e, mūsų šešėlinių pranešėjų susitikimuose. Tai 79 straipsnio penktoji pastraipa. Čia nustatomas bendras principas dėl prieigos. Dabar, kai kalbam apie imigracijos srautus, tai neįmanoma išbraukti tos nuostatos apie tai, kiek žmonių gali atvykti į tam tikrą šalį ir kaip tai turi dėrėti su atitinkama, atitinkamomis nuostatomis. Buvo kalbama ir apie bendrasis sutarties sąlygas. Ir čia galiu pasakyti, kad mes jūsų, į jūsų pasiūlymus atsižvelgėme ir pateikėme atitinkamus kompromisinius pasiūlymus. Dabar dėl penkių metų profesinės patirties. Ketvirtasis kompromisas. Toks laikotarpis atsispindi jau kitame mūsų dokumente, kurį priėmėme Europos parlamente. Antra vertus, galima dar pagalvoti dėl to laikotarpio. Bet kažkaip nesinorėtų daryti per nelik didelių kompromisų dėl tų minimalių sąlygų, kurios turi būti įvykdytos. Taip, apie šeimų susijungimą jau pakalbėjau, dabar perėsiu prie apibrieščių. Mėginau kažkaip išlaikyti pusiausvyrą tarp lankščių ir restriktyvių apibrieščių. Nenorime pernelyg išplėsti šios direktyvos apriepties, nei labai jos susiaurinti. Na, kai kalbam apie vadovaujančius darbuotojus, vadovus, tai turim suvokti, jog tai yra didžiulė atsakomybė įmonėje nešantis asmuo. Ir jo kompetencija tuo laikotarpiu, kai jisai perkeliamas, turėtų būti apibriešta labai konkrečiai. Na, ponas Brons minėjo, kad direktyva yra galimybė netaikyti migracijos taisyklių Bet mes manome, kad reikia legalios migracijos ir legali migracija turi vykti pagal nustatytas taisyklės, nes tai yra mūsų darbo rinkos poreikis. Na, manau, kad aptariau visus iškeltus klausimus. Mes visi siekiame reglamentuoti teisėtą migraciją, atsižvelgdami į poreikius darbo rinkoje. Ir jeigu tai yra mūsų visų bendras tikslas, tai dirbame tą linkme. Apie sankcijas dar nieko nepasakiau. Taip, reikia nustatyti sankcijas, kad nebūtų piknaudžiaujama esama padėtim. Dar šiandien išgirsime, ką sugalvojo taryba dėl sankcijų ir labai tikiuosi, kad tarybos žinia bus mums pozityvi. Mobilumas ES viduje, kai koks nors trečiosios šalies pilietis atvyksta į ES ir nori persikelti jos viduje. Čia jau reikia pasitikėti valstybėmis narėmis. Kaip žinia, perkelimas negali užtrukti ilgiau negu tris metus, ir mes manome, kad atitinkamas asmuo turi turėti teisę keliauti iš vienos valstybės narės į kitą, persikelti iš vienos valstybės narės į kitą, jeigu priimančioji valstybė narė neturi nieko prieš. Na, manau, kad pagrindžiau bene visus pakeitimų pasiūlymus. Antra vertus, dar niekas nėra, kaip sakant, iškalta akmenyje, mes galim dar ir toliau apie juos kalbėti ir svarstyti. Na, o 20, sausio 25 dieną mums reikėtų jau turėti daugiau mažiau visus tenkinantį bendrą dokumentą. Reikėtų iki tada nusistatyti jau vis dėlto ir apibrieštis ir viską kas dar kelia problemų ir abejonių dabar ir tikiuosi, kad iki to laikom pavyks tą padaryti ir taip sustiprinsime ir garantuosime abiejų komitetų darbo gerą rezultatą. Ačiū, ponė Rikulino. Noriu e, tik priminti, kad kitas komiteto posėdis yra numatytas sausio mėnesį. Dabar mūsų darbo tvarkė numatyti balsavimai. Pradėsime 11 valandų 45 minutės balsavimus punktualiai, taigi turite dar kelias minutės iki to laiko. Okay, colleagues, let's uh, continue the, the meeting. Gerbiami kolegos, tęskime posėdį. Ir pradėsime balsavimą. Turime tris pranešimus savo darbo tvarkiai. Pirmasis dėl reglamento pasiūlymų, jį patikė Europos parlamentas ir taryba, e, juo keičiamas reglamentas numeris 1931 dėl Kaliningrado srities ir kai kurių Lenkijos e, administravimo rajonų į tinkamą pasienio regioną. Pakeitimų neturime, tad siūlyčiau balsuoti iš karto, kas už prieš susilaikė, patvirtinta. Ir pabaigti turime balsavimą elektroniniu balsavimu. Ar kolegos turite savo elektroninio balsavimo kortelės? Regis ne. Pone Sargentinė regis kortelės neturi. Balsuokime dabar elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. Okay. It's uh, unanimity. I mean... Vienbalsiai patvirtinta. Vienas kolega susilaikė tiesa. Next report. Kitas pranešimas. Pranešimo projektas direktyvai, kurio rengia Europos parlamentas ir taryba, dėl paučiamųjų bylų sveikiname pranešėją ir šešėlinius pranešėjus. Dėrybos buvo sunkios su taryba. Ir prieš pradedant balsavimą norėčiau pranešti, kad buvo pasiektas sutarimas su šešėliniais pranešėjais, kad bus remiamasi konsoliduoto teksto angliškąją versiją. Tuo remsimės ir balsavimo metu. Dabar 145 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Dabar elektroninis balsavimas dėl teisėkūros rezoliucijos. Baigiame balsuoti. Baigiame balsuoti. 46 kolegos balsavo už 2. Susilaikė. Ir dar turėtume priskaičiuoti du žmonės, kurie balsavo už be kortelio. O dabar turime pereiti prie kito pranešimo dėl galimybės susipažinti su Europos parlamento tarybos dokumentais plačiai visuomeniai. Kolega Kešman yra pranešėjęs šio klausimu. Jam žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad balsavimo sąraše yra įsivėlusi klaida. Ketvirtąjį puslapį kviečiu pažiūrėti ir penktąjį. Kompromisinis pakeitimas septyni. Jeigu jam bus pritarta, Tai 102, 103, 104 ir 105 pakeitimai turėtų atkristi. Dėkoju. Uh, uh, Pirmininkė, pereikim prie balsavimo. Turime du kolegas, kurie neturi balsavimo kortelių. O balsuoti kortelių pagalba gali tekti, jeigu prireiks. 22 pakeitimas kas už prieš susilaikė patvirtinta. Pasitikrinkim. socialistų vienu balsu yra per daug. Baigėme balsuoti. 36 kolegos balsavo už, 16 prieš, niekas nesusilaikė. 68 pakeitimas atkrenta. Antrasis kompromisas dabar. Kas už? Prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Trečiasis kompromisas, kuris apima 24, 50, 53, 54 pakeitimus, kas už. Prieš. Susilaikė. Vėlgi turėsime pasitikrinti. Tikrinamės dėl trečiojo kompromiso, balsuojame elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. 31 kolega balsavo už, 33 tiksliau už, 19 prieš, niekas nesusilaikė. Keliaujam prie ketvirto kompromiso. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta, bet patikrinkim. Jeigu dirbame tokiu metodu, aš manau, kad iš karto turėtume balsuoti dėl visko elektroniniu būdu, nes iš karto būna viskas aišku. Ir tuomet būna aišku, kas už, kas prieš ir, ir kiek kolegų. Ten manau, kad elektroninį balsavimą turėtume pasitelkti viso, visos procedūros metu. Na, pasitikrinkim. O šiaip į jūsų pasiūlymą atsižvelgsiu. Taigi ketvirtas kompromisas, balsuokime elektroniniu būdu, pradedame. Baigėme. 31 kolega balsavo už, 18 prieš, 33 pasitaisų pirmininkė už, 18 prieš, vienas kolega susilaikė. Penktasis kompromisas dabar. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Dvidešimt septintasis ir keturiasdešimt pirmasis pakeitimai. Kas už? Prieš. Susilaikė. Turime tikrintis elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. 31. 33 už, 19 prieš, vienas kolegas susilaikė. Prašau e, aiškiai kelti rankas, nes tikrai yra labai sunku kitaip suskaičiuoti balsus. Dabar 81 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 28 pakeitimas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Peticijų reikalų komitetą, o pakeitimas 4, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 29 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 82 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta atmesta. 84 už, prieš, susilaikė, atmesta. 30 pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuoniasdešimt trys ir aštuoniasdešimt šeštas pakeitimai yra identiški, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Šeštasis peticijų komitetų pakeitimas taip pat panašus, jis atkreta bet kuriuo atveju. 87 už, prieš, susilaikė, atmesta. 31 už, prieš, susilaikė, atmesta patvirtinta, 88 už, prieš, susilaikė, atmesta, 89 už, prieš, susilaikė, atmesta. Šeštasis kompromisinis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Septintasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Trisdešimt ketvirtasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 35 už, prieš, susilaikė patvirtinta. Šimtas septintasis už prieš susilaikė patvirtinta. Aštuntasis kompromisas, kas už prieš susilaikė patvirtinta. 114 pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Devintasis kompromisas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dešimtasis kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 123 pakeitimas, kas už prieš susilaikė patvirtinta. 124 kas už prieš susilaikė patvirtinta. 125 kas už prieš susilaikė patvirtinta. Devintasis peti. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. AFKO septintasis pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 39 kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 126 kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 127 kas už? prieš, susilaikė, atmesta, 40 už, prieš, susilaikė, patvirtinta, AFKO 8 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 40. Pirmasis pakeitimas dėl jo balsavome. Tad keliaujame prie dešimto petį. Jis atkrenta. 130 pakeitimas varkas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 100 komentaras. Ačiū, ponė pirmininkė. Diskutavau gana vėlai su ponu pranešėju dėl 131 pakeitimo ir norėčiau pateikti žodinį pakeitimą ir žodį, skaičių 200 pakeisti 50 skaičiumi. Ir nežinau, ar ponas Kašman pritartų tokiam dalykui, kas pritartų tokiam žodiniui pakeitimui, kas prieš, susilaikė, Parimtas žodis pakeitimas. Dabar dvyliktasis pakeitimas. Atsiprašau, sako pirmininkė. Atsiprašau, sako pirmininkė, balsuosime dėl paties pakeitimo 131. Jau dėl pakeisto siūlytų pakeitimus. Šodin pakeitimukas už, prieš, susilaikė. Patvirtinta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 49 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 134 už, prieš, regis atmesta. Dabar 50 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 51 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 52 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 53 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar 54 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Pirmasis pakeitimas. Sako pirmininkai. Atsiprašau, 55. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. Pirmasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. Antrasis pakeitimas dabar kas už? Prieš susilaikė, patvirtinta. Trečiasis kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ketvirtasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 57 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 58 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Penktasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Šeštasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Pirmasis kompromisis pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuntasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Devintasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 61 už. Atsiprašau, sako pirmininkė. Dešimtasis kas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 61 kas už. Atsiprašau, dar sako pirmininkė. 11 pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 12 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 13 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 14 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 62 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 15 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 16 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 63 už, prieš, susilaikė, atmesta. 17 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 18 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 64 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 19. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 66 kas už. Atsiprašau, sako pirmininkai. 20 pakeitimas kas už. Prieš susilaikė. Patvirtinta. 21 kas už. Prieš susilaikė. Patvirtinta. Ir 67 atkrenta. Pone Zomer. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pasisakyti dėl posėdžio tvarkos ir paaiškinti tokį dalyką. EPP balsuos prieš šį pranešimą ir mes būsime mažumoje. Todėl EPP pareikš tą vadinamąjį minority statement pagal atitinkamą, atitinkamą straipsnį ir prašau įtraukti šį dalyką į protokolą. Ačiū, ponė Zomer, ponas Cashman. Labai ačiū. Mielai perskaitysiu šį mažumos pareiškimą ir dėkoju už jį pasisakymą dėl vedimo tvarkos prieš galutinį balsavimą. Noriu padėkoti už tai, kad pritarėte pakankamai sudėtingiams pasiūlymams, tačiau balsavimas vyko labai sklandžiai ir veiksmingai. Ačiū. Dabar balsuosime už visą dokumentus pakeitimas elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. 31, 33, pirmininkė atsiprašo už, 17 prieš 2 susilaikė. Ačiū ponui Kešmanui, ačiū kolegoms. E, baigiame posėdį anksčiau nei numatyta. Taip yra ir anksčiau jau nutikę. Kitas mūsų posėdis vyks lapkričio 29 dieną nuo 9 iki 18.30. Ačiū už šios dienos darbą.